Bardzo serdecznie Państwa witam. Sveikinu visus. Po šiokios tokios pertraukėlės, po plen, susitikimo mūsų plenarnėje sesijoje Strasbūrė. Ir pirmiausia, norėčiau pasveikinti mūsų svečius. Tai iš tikrųjų visų pirma formalus dalykas posėdis yra transliuojamas internetu ir, kaip žinote, 17 val. mes perėsime į kitą salę ir eisime į bendrą posėdį, e, kur dirbsime e, su moterų komitetu ir ten aptarsime moterų problemas, tai yra moteris žemės ūkija. Laimiai tai yra ASP 1G3 salė. Kaip suprantu, niekas neturi pastabų dėl darbo tarkės projekto, vadinasi, galima laikyti jį patvirtintų. Ir iš karto pereikime prie pagrindinio klausimo. Tai yra viešasis klausimas, tausiojo žemės ūkio vaidmuo, didinant žemės ūkio našumą ir gerinant ekosistemos paslaugų kokybę. Gerbimieji, tema labai svarbi ir čia reikalingas naujas požiūris, labai svarbus, kalbant apie ekosistemos svarbą, tai yra na, toks svar, svarus biologinis požiūris ir mes čia kalbame apie tai, kad žemės ūkis turėtų būti veiksmingesnis, bet tuo pat metu būtų draugiškesnis aplinkai ir ypač dirbai, dirbožėmiai. Nors mes norime mažiau naudoti, bet mes turime siekti didesnio produktivumo, didesnio našumo. Ir kaip tarp mūsų svečių yra ekspertai, mokslo darbuotojai iš e, žymių mokslo įstaigų, aš norėčiau pasveikinti ponę Trivinio Taradas. Ji e, vadovauja Europos tausioje žemės tokio projekto vadovai ir taip pat sveikinu pono Gonsalės Sančias iš Kordobos universiteto. Dar viena mūsų ekspertė yra ponė Džiulija Kupar ir ji dirba Newcastle universitete, ji vykdo dirbožėmio tyrimus Dar vienas ekspertas, ponia yra Eva Taremocha, jie yra tyrėja, dirba Pablo de Olavidų Sevilijoje universitete ir jie užsima e, žemės ūkių, organinių žemės ūkių ir tyrinėja klimato kaitą. Ir dar pas mus lankosi ponas Molina Fabra, jis yra universiteto profesorius. Sveikinu visus svečius ir jūs žinote, kad kiekvienas ekspertas mm, mm, pasisakys, kiekvienam ekspertui skiriama 10 minučių. Po prezentacijų suteiksiu žodį kolegoms, parlamento nariams, bus klausimų atsakymų sesija ir bus galima išsakyti savo pastabas ir nuomonės. Ir mes norime palikti daugiau e, laiko atsakymams, kad galėtume tiesiog, na, jūs kuo geriau išnaudoti, gerbiami svečiai. Taigi iš karto suteikiu žodį ponui, poniai Trevinio, E, atsiprašau, kad mes e, vėluojam, bet, na, pirmadienis, ką darysi. Prašom žodis jums, ponė. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Es un honor para la Federación Europea de Agricultura de Conservación poder estar aquí. Labai diena visiems, labai didelė garbė e, Europos ūkininkų federacijai kalbėti šio klausimu, tai yra dirbos apsauga, kalbėti apie dirbos apsaugą, kadangi tai yra labai svarbus momentas kilo problemų dėl kanalo, dėl vertimo. Vietoj prancūzų kalbos girdima ausise rumunų kalba. Na, jokių problemų, čia kalbos yra artimos ir panašios. Na, dabar jau tikriausiai susitvarkė kanalai. kolegė rodo, kad viskas gerai, tai pradedam. E, pan, pan e, pusiau Agnių. Pone Agnių, mes kalbam apie vertimą, bet e, mano garsas nustatytas ties devintuku, bet nelabai gerai girdisi, ar kalbė, vertėjas į anglų kalbą galbėtų, galėtų kalbėti garsiau. Na, aš suprantu, kad po šitų pastabų jau viskas bus gerai, todėl dar kartą suteikiu žodį, poniai profesoriai. Eh, perdón. Buenas tardes a todos. Eh, estaba diciendo que es un honor para nosotros desde la Federación Europea. Labą dieną. Mes esame iš e, Europos tausojo žemės ūkio asociacijos Ir šiandien kalbėsime apie žemės ūkio dirbožemį. Žemės ūkio ir aplinkosaugos politikos, europinės politikos, e, tai yra esminis elementas. 99 metais mūsų asociacija buvo įkurta, 14 nacionalinių asociacijų ją sudaro, kiekvienoje šalyje siekiame skatinti tausų dirbožėmio naudojimą žemės ūkyje. Pirmiausia, norėčiau, kad suprasme, kiekgi Europos visuomeniai kainuoja palikimas tas dirbožemio biodegradacijai. Taigi, čia matome dirbožemio blogėjimo e, atskiras eilutes ir kiekgi tai kainuoja. 2006 metais buvo tie faktoriai nustatyti ir štai dešinėje pusėje matote, kiekgi tai kainuoja. Jeigu visus šiuos kaštus sudėsime, tai gausime 38 milijardus eurų. Šis, ši suma yra atsietoji pagalba, atsietosios pagalbos dydis maždaug 2014 metais yra tiesioginių išmokų dydis visą bendrą sumą 2014 metais. kai Europos vaikai, e, aš linkiu Europos vaikams niekada tokių upių, tokios spalvos upių nematyti. Ta spalva atsiranda dėl erozijos ir dirbožėmio blogėjimo, dėl, tai yra žemės ūkio dirbožėmio blogėjimo. Ir kokiagi priežastis yra tos erozijos? Pirmiausia, intensyvus arimas, nes kai žemė yra intensyviai ariama, jos yra struktūra pakeičiama, ji yra e, ta struktūra yra padaroma pažeidžiama ir erozija daug dažniau nutinka. Štai matome čia tokių nuotraukų, kur matosi akivaizdžiai erozija dirbožėme. Ir nuolatinių kultūrų atveju taipogi taip užfiksuota. Štai pavyzdžiui, medžių šaknys visiškai kai kurios yra apnuogintos, na, o kairėje pusėje matome kito pobūdžio eroziją. Nes e, ta kairės pusės erozija, kairėje pusėje matoma erozija gali privesti prie tokios situacijos, kaip atsiras dešinėje pusėje esanti erozija. 10 procentų, gal net daugiau CO2 į atmosferą išmetamų sudaro dirbožėmio e, CO2. Kaip žinia, jeigu būtų tinkama žemės, tinkama žemės ūkios technikos taikomas, tai būtų sumažintas CO2 kiekis. Jeigu žemė būtų neariama, tai būtų e, ne, nepa, nekontaktuotų deguonis su CO2 ir taip CO2 nepatektų į atmosferą. Taigi dabar mano visi simuliuoti scenarijai priveda prie vieno, tai yra derlingumas žemės ūkio mažėja. Na, dėl to kyla problemų. Žemės ūkio organizacija, FAO organizacija e, mums e, nuolat tai primena. Taigi reikėtų stiprinti, didinti tiksliau žemės ūkio dirbožemių našumą ir užtikrinti tvarę žemdirbystę, žemės ūkį. Taigi kokiagi būtų mūsų turima vizija? Pabandysiu dabar pristatyti tris pagrindinius principus, kurie yra tarpusavė susiję. Tai čia būtų tausojo žemės ūkio principai. Nepakanka vieno tik tai principo pritaikyti, visus tris reikia taikyti konkrečiai. Kokiegi būtų tie principai? Pirmiausia, nerent reikėtų sėti kultūras. Taip, organinės medžiagos na, organinių medžiagų buvimas dirbožėmėje nebūtų niekaip e, išjudintas. Ir dar yra kitų faktorių. Vienas paprastas e, pavyzdys Štai pavyzdžiui, ankštinės kultūras e, auginant. Antrą kartą tą pačią kultūrą auginant mažiau reikės e, azoto, trašų. Taigi, taip, e, derlingumas padidės dirbožėme, CO2 iš dirbožėme nepateks į atmosferą. Ir tie principai gali būti pritaikomi visose klimato zonose, tiek, pavyzdžiui, amžino įšalo žemėje, Kanadoje ar kažkur tai kitur, pavyzdžiui, kur 150 mm kritulių iškrenta per metus. Reikėtų pirmiausia nepamiršti, kad sistema turi būti pritaikyta prie regioninės žemės ūkio praktikos šie principai yra puikiausiai suderinami, pritaikomi kartu taikant kitus jau dabar egzistuojančius principus, pavyzdžiui, europinius standartus. Kovos su kenkėjais, tarkime, strategijoje yra numatyta tam tikrų principų. Naudojančias priemonės mes pasieksime tvaresnio žemės ūkio, taus, tausesnio žemės ūkio. Taigi dabar, jeigu palygintume tausų ir įprastinį žemės ūkį, tai jie skiriasi, nes tradicinis žemės ūkis modifikuoja, keičia dirbožėmi. Na, o tausojo žemės ūkio tikslas yra e, nekeičiant dirbožėmio tuo pačiu užsiimti. Štai pavyzdžiui, Italijoje. Matote nuotraukų čia iš Italijos, pavyzdys yra konkretus. Prieš siejant kultūras maždaug 30 procentų dirbožėmė yra padengiama kitomis medžiagomis. Taigi matome ir kitose šalyse pritaikant skirtingas sistemas ir skirtingas kultūras auginant e, taususi žemės ūkis gali būti praktikuojamas. Jungtinėje karalystėje, taipogi ir Ispanijoje. Aliejiniai augalai, štai pavyzdžiui, yra e, naudojami, na, o tų nuolatinių ilgalaikių kultūrų atveju tai ta danga e, žemės ūkio vadinamoji kaip ir sustabdo eroziją. Koks yra tikslas tausio žemės ūkio? Dirbožėmis, dirbožėmio pusiausvara niekaip nėra sus, e, sutrikdoma. Taigi yra užtikinama, kad dirbožėmėje esantis mikroorganizmai nebūtų niekaip pažeisti ir visoje atrofinėje grandinėje. Tai atsispindi tiek diržvožėmėje, tiek už diržvožėmio ribų. Štai pavyzdžiui, tame pačiame laukia, auginant tą pačią kultūrą, esant tam pečiam e, nuolydžiui, matome, kokie skirtumai atsiranda. Štai tarkime, kairėje esančioje nuotraukoje matoma, kad ne tik tai lietui palyjus dirbožėme erozija, čia atsiranda, bet ir augalų daigų e, žūva daug. Ir taipogi dirbožėme kokybė bei derlingumas dėl to mažėja. Na, o dabar norėčiau parodyti rezultatus Life plus Agricarbon projekto rezultatus Andaluzijos vyriausybė šį projektą įgyvendino ir gavo netgi pri, premiją už tai. Taigi šioje srityje tų projektų yra nemažai, yra subsidijos tam skiriamos siekiant klimato, atmosferos kokybę gerinti, oro kokybę gerinti. Štai čia buvo palygintas tradicinis žemės ūkis ir taususis žemės ūkis. 50 procentų, daugiau nei 50 procentų tausio žemės ūkio atveju buvo e, CO2 dirbožėmėje. Tai yra, tas dirbožėmis nepateko į atmosferą. Taip mes sumažiname CO2 kiekį atmosferoje. 19 procentų taip pat yra sumažinamas energijos naudojimas. Thank you. Ir be jokios abejonės tai yra labai teigiamas dalykas, nes kaštai sumažėja žemės ūkio šitaip. Štai, tarkime, trys e, tradicinės kultūros buvo čia palygintos ir visais trim atvejais kaštai, sąnaudos sumažėjo. Norėčiau dabar pasakyti, kad e, ketvirtame dešimtmetyje JAF atsirado tausios žemės ūkis. Tikslas jo buvo sustabdyti dirbožėme eroziją. Na ir šiandien visame pasaulyje 157 milijonai hektarų e, yra dirbami pasitelkiant taus, tausio žemės ūkio principus. Taigi, matome, kad taususis žemės ūkis puikiausiai e, atremia mums kylančius iššūkius. Taip mes galime netgi padidinti dirbožemio derlingumą. Ir tuo pat metu mes galime atremti klimato kaitos iššūkius. Štai FAO Žemės ūkio organizacija Junktinių tautų pasakė, mano, kad e, taususis žemės ūkis yra ginklas kovojant su klimato kaina, kaita. Tai yra viena iš priemonių siekiant tūkstantmečio tikslų. Štai pavyzdžiui, COP 21-4 kart tūkstantis iniciatyva e, Prancūzijoje taipogi puikus yra pavyzdys to, nes žemės, tausus žemės ūkis e, čia pagal šią iniciatyvą gali būti e, pasitelktas e, kovojant su klimato kaita ir siekiant sumažinti vidutinės temperatūros kilimą. Taususis žemės ūkis turi visus reikalingus brožus tam, kad taptų būsimosios bendrosios žemės ūkio politikos pagrindinių principų. Štai pavyzdžiui, kas dėl e, tiesioginių išmokų, tai tikrai galima tai pasitelkti. Na, o kas dėl žalinimo, tai mes matėme, kad kovojant su klimato kaita, žemės ūkio srityje yra įmanoma atremti tą riziką, su kuria susiduria mažieji, smulkieji ūkininkai. Taigi aš norėčiau Jums dabar padėkoti už tai, kad mus parėmėte 140 parašų. Praeitą vasarą surinkome. Ir matėme, pamatėme, kad ausis žemės ūkis labai efektyvus yra kovojant su klimato kaita taip pat. Ekonominės, socialinės ir pasakmes, tiksliau e, poveikis teigiamas yra labai didelis e, tausioje žemės ūkio. Štai mes išplatinome nedidelius USB raktus kuriuose yra visa reikalinga informacija su moksliniais straipsniais ir visa reikalinga informacija čia yra apie tausiojo žemės ūkio privalumus. Taigi čia turime mokslinių straipsnių, bet taipogi ir kitų techninių duomenų, e, knygų. Na, o dabar žodį galbūt perduosiu jau kolegoms. Dėkuoju uždėmesi. Bardzo dziękujemy, pani profesor. Tai Filipo. Dėkuoju, gerbima profesorė, o dabar suteikiu žodį poniai e, Julie Cooper iš Newcastle universiteto. Prašome žodis jums. Labai prašyčiau laikytis e, jums skirto laiko. Okay, thank you. Gerai, labai ačiū, kad pakvietėte mane kalbėti šiame posėdėje apie tausiai žemės ūkį. Aš, na, pritarsiu kai kam, ką sakė kolegė ir pirmiausia noriu pasakyti, kad aš pritariu tausiajam žemės ūkiui, bet aš manau, kad yra tam tikri iššūkiai ir apribojimai susiję su sistema, apie kurią jūs tikriausiai žinote, kadangi jūs e, skatinate žemės ūkio e, pobūdį Europos Sąjungoje. Na, Pola jau paaiškino, kokie yra, e, koks yra poveikis. Pirmiausia, reikia kalbėti apie minimalų, dirbos palėtimą. Ir e, bent jau viršutinis paviršys, bent jau danga žemė, dirbo žemė turėtų būti e, kuo mažiau e, judinama. Taip pat aš čia pažymėjau ir biologinį arimą, biologinį dirbimą. Ir yra kalbama, kad nereikėtų dirbti žemės, tačiau arimas, žemės dirbimas vis tiek vyksta. Mes judiname dirbą tam tikrą, tam kažkiek, bet vis tiek. Čia yra paveikslėlis iš ūkio Linkonšyrė. Tony Reynolds, tikriausiai jūs pažįstate jį, jis tikrai yra pionierius e, tose žemės ūkio srityje, Junktinėje karalystėje. Ir jis tikrai turi puikia, puikų dirbožėmį. Matote, yra ir, e, ir, ir šaknis, ir sliekų kiaušinėliai. Taigi čia yra jo, iš jo e, ūkio nuotrauka, kur matome didžių dirbos paviršių ir, ir e, augalų likučių ir e, jie saugo nuo dėtos poveikio, nuo nuo, nuo erozijos. Taigi tai išlaiko ekosistemą ir tai padeda e, geriau sugerti vandenį, išlaikyti vandenį ir mažiname potvinių riziką, mažina dirbos eroziją, gerina vandens kokybę. Tai tikrai yra labai naudinga. Toliau kitas dalykas yra grūdų rotacijų, jau į rotaciją. Žinome, tai yra didžiulis posėkis, poveikis bioįvairoviai ir sistemos priklauso nuo įvairių rotacijų kas yra problemos, ne viskas gerai. Ir tai priklauso nuo įvairios sejomainos, tai čia kalbam ne vien tik tai apie dirbą, bet taip pat tai e, sugriauna pesticidų tik, kenkėjų tikslą ir matote, kad yra įvairios šaknis, įvairių augalų šaknis, kurios dirba, kurios yra tam tik tojame pačiame sklype. Čia yra pagrindiniai dalykai, kai kurios teorijos ir principai turėtų paaiškinti, kodėl tai veikia. Bet aišku, yra ir iššūkiai visų pirma vertinti mokslinis tyrimus ir jų rezultatus, nes apibrieštis labai skiriasi sumažintas e, žemės dirbimas, sumažintas arimas arba minimalus arimas, juos mokslininkai vartoja pakaitomis. Tai reikia pasitikrinti, kai kalbam apie studijas, apie kokį arimą, kokį dirbimą jie iš tikrųjų kalba. Manau, kad žmonės, kurie skatina tausų žemės ūkį, nori, kad būtų, nebūtų naudojamas joks tarimas. Kartais ir sunku parengti tyrimus, kurie e, lankščiai atsakytų į klausimus, jeigu yra daugiau negu vienas faktorius. Tai kartais tyrimai aiškinasi tik tai arimą, bet nesiaiškina nei rotacijos, nei siomainos. Taigi sunku daryti išvadas pat čia yra pavyzdys, e, skirtingi terminai yra vartojami arimo gilumui. Ir yra negilus ir seklus ir e, arimas ir gilusis arimas yra įprastinis žemės dirbimas. Taigi čia aš noriu tik tai paaiškinti, kad kartais yra sunku vertinti mokslinio tyrimų rezultatus ir reikia tiesiog išsiaiškinti, apie ką ir e, kalbam, kokias sistemas jie lygina, bet vis dėlto aš norėčiau pateikti rezultatų, ne iš mano tyrimų, bet e, anksčiau iš parengtas tyrimą, anksčiau parengtas studija 2014 metais, kai jie mėgino apibendrinti rezultatus tyrimui atliktų visame pasaulyje. Ir e, dabar tai vartojam tilkau meta analizę ir yra tūkstančiai tyrimų, jie aiškina specialius klausimus, ar mes pamėginame lyginti panašius tyrimus, kaip mes apibūdiname kontrolę. Tai yra, e, ne, kontrolė yra, kontrolimas yra pastinis gilus įsarimas ir jis yra lyginamas kokios su tausioje žemės ūkio praktikomis. Pirmiausia, kai kur yra nevartojama visiškai, e, jokio arimo kartais tai yra naudojamas jomaina. E, kokie yra rezultatai. Na, nelabai džiuginantys skaičiai. Iš esmės, matote vertikalioje linijoje, kad nėra jokio skirtumo derlingumui ar ir tausio žemės ūkio praktikos, ar e, įprastinės apdirbimo e, žemės ūkio dirbimo praktikos. Tai matote, e, derlingumų jokio skirtumo. O tie juodi taškai rodo neigiam poveikį, taigi manau, kad yra per eksperimentuose pastimas telikumo mažėjimas, viršuje matome bendrą skaičių, tai yra 5463 porų palyginta, 610 e, tyrimų ir matome, kad dalykumas mažėja de, maždaug 10 procentų. Nedidelis mažėjimas, bet šiek toks mažėjimas yra. Toliau yra mm, rezultatai eksperimentų, kur matome e, likučiai ir sėjomainas, tai manome, kad yra minus 2 sumažinimas, taigi tikrai ir minimalus dalyvumas sumažėjimas. Ir čia yra naudojimas visas tas susižemės ūkio paketas, tai yra dirbimas ir sėjomaina. Apačioje matome didžiausias dalyvumas sumažėjimas, kai yra nearima dirba ir matome, yra didelis dalykumo mažėjimas ir mažiausias dalykumo mažėjimas yra tada, kai visi trys ramšiai naudojami kartu. Čia iš to skaitėjai matome, kokie koks yra poveikis klimatui. Viršuje matome taustus žemės tūkis, e, jo praktikos naudojamas sausame klimate ir matome naudą, taigi derlingumas yra didesnis tausio žemės tūkio atveju negu e, naudojant įprastinį žemės, žemės dirbimą. Yra išlaikoma e, dregmė sausame klimete, nes yra mažiau ardomas dirbos paviršius. Tačiau apačioje matome e, tyrimus drėgnamesnė klimate ir drėgnumas čia sumažėja. Taigi yra iššūkis, apie kurį reikia žinoti, ypač Šiaurės Europoje potencialiai yra mažesni, dėlį mažesnis dėlingumas, taikant tausų žemės ūkio praktikos. E, čia matote Newcastle rezultatai. Mm, vienoje pusėje, kairėje pusėje yra įprastinis žemės dirbimas, mm, o kitoje pusėje matome šiek tiek mm, blankesni šitiek, netokie ne žali javai. Taigi matome, kokios yra problemos šių šaltasnėme klimate, klimate ir e, dirba iššyla lėčiau ir e, pradžioje e, javai auga šiek tiek lėčiau. Taigi matome rezultatas aiškus, bet priklauso ir nuo dirbos struktūrų, ypač smėlėtose dirbose. E, dabar organinės sistemos, Taigi, e, ūkininkai mm, mm, noriai naudoja tausią žemės ūkio praktikas, bet jiems kyla problemų, jie susirūpinę dėl mm, e, pikžalių kontrolės ir e, jie negali naudoti pesticidų. Toliau reikia arti dirba periodiškai tam, kad būtų uh, sluoksniuojama dirba nenaudojant herbicidų. Taip pat jie naudoja organinės trašas ir jie daugiau domisi sistemose, tokiam sistemomis, kur yra e, strateginis e, dirbimas. Ir žmonės teigia, kad kai kurios praktikos jiems yra nepriimtinos, bet to jiems reikia e, naikinti tos paviršinius pradinis jėgus. Taigi tai yra vienas metodas, kuris naudojamas e, tosiuose ūkiuose ir taip pat įprastinėse ūkiuose. Tai e, matome e, įrangą, matome yra volas su plieno kraštais ir matome, kad jie, jie naikina pikčiolės e, be, be pesticidų. Tai yra technologija, kurią galima plačiai naudoti, kad tiek e, kad visi žem, žemdirbiai galėtų ją pasinaudoti. Na, tokios mano baigiamosios išvados noriu pasakyti, kad žinoma, yra įvairios eko sistemų paslaugos, bet yra ir iššūkiai įgyvendinanties, kai kuriuose klimato rūšyse, ypač kai kurio Šiaurės Europoje, kai yra šaltas ir drėgnas klimatas. Ir mm, taip pat herbicinų naudimas kelia problemų. Reikia e, parengti tinkamestes technologijas ir e, tai yra žemės ūkio technika, kuri galėtų būti naudojama e, sausam ir drėgnam klimatui, reikia atsižvengti į vietos sąlygas ir strateginis, tarkim, kartais gali būti visai tinkamas. Tai tiek, ką norėjau pasakyti. Dėkuoju. Bardzo dziękujemy zgodnie. Labai ačiū ir kaip numatyta mūsų darbo tvarkėje. Kviečiu pasisakyti parlamento narius. Labai prašome, atrodo, kol kas niekas nepaprašė žodžio. Prašome, ponas Des. Ja, Dank für die interessanten Vor Dėkoju už labai įdomius pranešimus. Labai gaila, bet negaliu išklausyti jų abiejų nuo pradžios iki galo, tiksliau pirmo gabaliuko tiek girdėjau. Aš turiu apie šimtą hektarų žemės ir bandžiau taikyti tokią techniką, kaip jūs pristatote, bet mano patirtis šios rytie buvo labiau neigiama. Turiu pasakyti, kad bent jau kas dviejus metus turiu keisti e, paviršinį žemės sluoksnį, priešingų atveju labai sumažėja derlius. Ar jūs galėtumėt tą patikslinti? Kam skirtas yra klausimas? Abiem pranešėms, sako ponas Des. Galbūt pirmiausia klausimai, o paskui galės ponės e, atsakyti. Ponas Dekasto.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 trūksta atsižvelgimo į nūdienos realijas. Juk nepradėsim visko nuo nulio. Gavome skaičius susijusius su nitratų panaudojimu. 500 tūkstančius mažiau karvių galbūt turėsime kitais metais, nes dėl nitratų kiekio nesulauksime reikiamų patvirtinimų. Mūsų ūkininkai mums išsako problemas, su kuriomis susidurėma. Šio tipo žemės ūkio negalima pradėti taikyti staiga, tad būtina atsižvelgti į mūsų ūkininkų kasdienį gyvenimą ir jų rūpeščius. Ką manot apie tai? Dėkoju. Ačiū abiems ekspertams. Manau, kad visi sutarėm, kad reikia keisti žemės ūkį taip, kad būtų labiau kreipiamas dėmesys į dirbožėmio išsaugojimą. Aš, kai diskutavom apie žemės ūkio reformą, dar visai neseniai m, mm, labai domėjausi žalinimo politiką ir jos įgyvendinimu. kai siūlomos priemonės pagerinti dirbožėmiui, ar nereikėtų atsižvelgti į tą didžiulę įvairovę, kuri būdinga Europos teritorijai. Galbūt reikėtų taikyti regioninį požiūrį. Sakėte, kad programos, kurios būtų regioninės, būtų labiau tinkamos negu paneuropinės programos. Aš pritarčiau labiau būtent tokiam požiūriui. Manau, kad žalinimo uh, būdu negalėsime, ko gero, pritaikyti programų, kurios yra puikiai pritaikytos regionams. Ponas Liuozo, dėkoju. Ačiū, kad iškėlėte šį klausimą. Tačiau aš norėčiau labiau teiginį išsakyti, ne klausimą užduoti. Aš auginu javus, esu ūkininkas. Jūs sakėte, kad žalinimo politika padėjo E, pasiekti kai kurių tikslų. Aš septynis metus ūkininkauju ir kasmet e, sėdamas turėjau tai keisti požiūrių, nes mačiau, kad žemės užsiteršia, turėjau pirkti papildomas medžiagas, tai reiškia man papildomas išlaidas. Ir iš tikrųjų reikėjo labiau pagalvoti apie tai, kokias medžiagas pasirinkti, tai, tai jos kaitavo netgi daugiau, negu būtų reikėję medžiagų įgyvendinant tradicinį žemės ūkį. Būtent dėl to aš tos žemės ūkio technikos atsisakiau. Aš turėjau vėl investuoti į įrangą, e, bent jau man ir mano kaimynams tikrai šitas žemės ūkis reiškia papildomas išlaidas, jis mūsųse nepasiteisino. Pan posio Ferrand. Oui, uh... Ponas Ferro. Na taip, valstybės narės turi labai plataus užmojo tikslus. Norima patenkinti vartotojų poreikius, tačiau tai bus įmanoma tada, kai dauguma žemės ūkių Europoje kariauja dėl savo išlikimo tiksliau, tai ne, nebus įmanoma pasiekti tų tikslų, kol ūkiai yra tokioj sunkioj padėti. Šiandien jūsų siūlomos idėjos yra neįgyvendinamos dėl to, kad didžiulių sunkumų patiria ūkininkai Europoje. Pasirašant laisvos prekybos susitarimus tokius kaip CETA ar TTIP, vėlgi bus daug, labai daug sunkumų, tai aš nežinau, kaip uh, jūsų siūlymai galėtų atrasti vietą Europos žemės ūkiją. Dėkoju. Kolega Tarabela, prašau. Ačiū abiems prelegentėms už pranešimus. Turiu klausimą dėl pesticidų naudojimo. Žinote, kad Europoje neseniai vyko diskusija dėl pesticidų uždraudimo, glifosato konkrečiai uždraudimo, nes jį sudaro Roundup pagrindą. Ar jūsų manimų be pesticidų galima apsėti ar ne? Nes uh, tradicinis ūkininkas dažnai sakys, kad neįmanoma be pesticidų apsėti. apsėti. E, yra buvę tokių klimat, klimato visokių paukštų, kai, pavyzdžiui, šalta birželį, kai lyja, tad daugiau negu reikia. Klimato kaprizai, pasak ūkininkų, uh, ir sudaro tokias sąlygas, kad dažnai reikia fungicidų ir pesticidų. O kaip jūs apie tai manote? Ar galima e, kurti tokį žemės ūkį, kur pesticidų nebus ateityje? Andriu. Kolega Andriu. Ačiū. Dėkuoju kalbėtojams abiems, prelegentėms ir ačiū uh, kolegų uždegusiam klausimą dėl pesticidų. Prancūzijoje daug diskutuojama šiuo klausimu. Sakoma, kad bent iš dalies reikalingi pesticidai ir Roundup preparatas. Tad man labai įdomu, ką jūs atsakysite ponui Tarabelą. Turiu dar du papildomus klausimus. Ar galite paaiškinti, kodėl ši technika yra vartojama plačiai pasaulyje ir kodėl ji taip menkai rado savo vietą Europoje. Ar dėl klimato, ar įsigalėjusių žemės ūkio praktikos, dėl istorinių tam tikrų susikloščiusių tradicijų. Ir dar norėčiau pasakyti, kad aš labai džiaugiuosi tais ūkininkais, kurie pasirinko būtent šią dinamiką, kurie e, stengiasi atsižvelgti į žemės, e, į aplinkos, į vandens švarumo išsaugojimą. Kaip galima būtų pagerinti žalinimo, žalinimo politikos priemonės? Galbūt būtų galima padaryti šią politiką paprastesnę? Galbūt galima pasirinkti labiau agronominį žalinimą, ne tiek administracinį, tiek agronominį. Ką Jūs manote apie tai? Ačiū. Gracias, Kolegė Sanaran. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū abiems ekspertėms. Norėčiau užduoti du klausimus. Pirmiausia, ar galėtumėte šiek tiek detaliau paaiškinti klausimą apie tai, kokį poveikį turi šis žemės ūkis, šio tipo žemės ūkis CO2 sugavimui. Antra, sakoma, kad, e, kad e, klasikinis ūkininkavimas e, nepadeda taip išsaugoti dirbožymio kaip šis. Ar galėtumėt paaiškinti, kas ir kodėl, ponė Novinčiau? Dėkoju. Labai uh, įdomi yra ši diskusija apie dirbožemį. Daug yra kalbama apie trašas, kitas cheminės priemonės, tačiau man atrodo, kad žemės ūkija daug kas priklauso nuo dirbožėmio ir nuo geros jo būklės, taigi atitinkamai reikėtų ir apie tai kalbėti. Vokietijoje mes e, turime e, nemažai įvairiausių suinteresuotojų grupių, kurios domisi e, dirbožėmio, dirbožėmio klausimų, darbu su dirbožėmiu. Dabar aš turiu klausimą. Kai yra daromas spaudimas dirbožėmiui ir kai yra vandens nuotekis e, dirbožėmėje. Gal galėtumėte man dabar pasakyti, kodėlgi ekologinėme žemės ūkyje tokios priemonės nenaudojamos, nes kaip ir persidengia e, tauso, tausus žemės ūkis su ekologiškų žemės ūkių ūkininkavimu. Taigi, kodėlgi čia nėra naudojama ta technika? Ponas Danano. Dėkoju kalbėtojams už pasisakymus. Nepriklausomai nuo derlingumo ir kitų klausimų, Aš norėčiau apie eroziją, hidraulinę eroziją pakalbėti, nes tai turi poveikio faunai ir florai. Man dabar kyla klausimas, kokiagi būtų geriausia praktika. Ar augalinė danga nuolatinė būtų geriausias sprendimas? Ar tvorų statymas? nes matėme, kad buvome susidūrę su uh, tokia labai ekstensyvė žem, žemdirbystė, žemės ūkių, uh, e, kai buvo netgi tos tvoros ar gyvatvarės išrautos. Dėkuoju, buvo labai įdomu išklausyti abiejų kalbėtojų pasisakymas ir kiekvieną dieną išmoksti kažką naujo atėjęs į šį posėdį. Na, atrodo, kad ekologinis žemės ūkis yra toks pat e, arba e, geresnis, ar yra kažkas sutapimo e, studentinis žemės ūkio ir aš norėčiau išgirsti atsakymą apie pesticidų klausimą. Ir kolegos dirba skirtingose vietose ir jie ginčijasi Man tikrai kyla klausimas, kaip būtų įmanoma užauginti didelius kiekius bulvių ar bet ko, be, be, be pesticidų, nes tikrai būtų naudinga, nes mes norim valgyti. Ir ar galit pasakyti apie kanapių vaidmenį ir e, kaip šie augalai traukti į, į stijomainą. Na, e, jūs kalbate apie žemės ūkio pobūdį ir jūs, jums kyla m, tiesiog susirūpinimas dėl TTIP, dėl TRIPS, dėl, e, dėl visų sistemų, kurios yra paplitusios pasaulyje. You. Dėkuoju, panas Andriu. Uh, very... Labai ačiū labai įdomu, bet jeigu aš keliausiu po Jungtinę karalystę ir žiūrėsiu, kur yra dirbos erozija, aš matau tris priežastis. E, pirmiausia, tai yra e, vėžės ir e, jos gali būti labai E, gilios ir tuomet e, ten kaupėsi vanduo ir susidaro grioviai. Bet ką mes darome Europos Sąjungoje, mes skatiname e, ūkininkus kuo daugiau purkšti. Taigi jie gali naudoti pesticidus, kurie, kurie pavyzdžiui, naikina kenkėjus, bet kartais keisti purkšti reikia 3-4 kartus. Ir mes matome, tai yra vienas pavyzdys, kur žaliųjų lobistai nori vieno dalyko, o rezultatas visai kitoks. Kur dar matau Rosinkinėje karalystėje, tai atrodo ne išvengiama, bet jeigu, bet, bet tai atsitinka, kad reikia imti šakniavaisių derlių, pavyzdžiui, lapkačio mėnesį yra labai drėgna, bet reikia nuimti derlių ir visuomet atsiras mm, erozija, ar mes valgysim bulvės ar ne. Bet e, vėlgi tai priklauso. Toliau dar vienas dalykas. Mm, žmonės teigia, kad nenori keulio laikyti viduje, bet e, jeigu yra e, keulės ganosi ant šlaitų visą žiemą, tai tikrai atsiranda erozija ir turi važinėti traktoriai atpeždami pašarus ir vandenį tai ką daryti, ar laikyti e, kiaulės pirmose e, viduje, pastatų viduje ir e, žmonės sako, kad tai žiauru, bet negalima laikyti kiaulių laukia ir kelti eroziją. Bet to ir kūro mažinimas, ir energijos mažinimas tai yra labai gerai, bet jeigu pradėsim sakyti, kad taupome ir yra mažiau e, CO2. Na, CO2 yra naudinga e, javams, kuo daugiau jie turi, tuo greičiau auga. Tai yra paprastas faktas. Taigi labai gaila, kad mes nenaudojame. E, tik, tikrai ne, nemažiname energijos ir netaupom, bet kalbam apie, apie kli, pagalbą klimatui. Na, mane šiek tiek stebina, nes jeigu palikstit lauką ilgam laikui dirbonuoti, tai viskas struktūra pasikeis na, man čia kyla, kyla susirūpinimo. Na, aišku, jūs sakėte teisybę ir um, galbūt tie, kurie um, pasirinka um, negilarimą, tai tikisi, kad derlius bus geresnis. Bet tie, man, mano pažįstami ūkininkai, kurie tai rinkosi, jie daug sutaupė. Tai jeigu yra mažesnis derlius, tai padengia e, sutaupytos lėšos. Ir, pavyzdžiui, 800 hektarų, e, bet sutaupo didelius e, kiekius kūro. Ir kalbant apie piegliufas platą, na, negalime irgi naudoti visko. Jeigu jų uždrausi, tai tuomet nebus galima um, užsimti žemės ūkio dirbimu. Toliau, ekologinis žemės ūkis irgi susijęs su problemomis. Ačiū. Bardzo dziękuję. Jeśli mógł prosić jeszcze. Labai ačiū. Dar e, galbūt galėtume pasakyti, pasakoti, kaip tos technikos paveikia vandenį, vandens sistemas. Dabar atsakymai ir kiekvienai poniai skiriu penkias minutės. Bueno, voy a intentar recordar toda aquella. Tvarko, pabandysiu prisiminti tuos įvairius užduotus klausimus ir pasistengsiu kuo geriau juos atsakyti. Tausus žemės ūkis nėra panacėja, tai yra akivaizdu. Nepavyks jo įdėkti staiga, pavyzdžiui, per metus laiko. To e, teigiamas poveikis pasirodys palaipsniui. Pavyzdžiui, yra įrodymų, kad tai yra tikrai pažangu ir naudinga, pavyzdžiui, kova su erozija. Tačiau derlingumo pasiekti, ko gero, tokio didelio taip greit nepavyks, tam reikės daugiau laiko. Kai dėl glifosato. Supraskime tai, kad šis preparatas yra taikomas vykdant įprastinį žemės ūkį. Būtent įprastinių būdų kinokaujant e, naudojamas glifosatas. Ar galima be glifosato ūkininkauti, be herbicidų? Taip, puikiausiai galima. Jį galima pakeisti kitais dalykais, tai ko gero kainuotų brangiau, bet būtų galima pasirinkti daug labiau tinkamesnius herbicidus. Kaip sakė e, kolega Cooper, yra tokių mašinų, kurios gali padėti išnaikinti pikdžiolės. Pavyzdžiui, galima pasirinkti atitinkamus volus pikdžiolėms ir panašiai. Pan... Hernandez taip pat uždavė e, klausimą susijusiu su ilgalaikė perspektyva. Ir norėčiau pasakyti, kad atsiras vėliau e, tų privalumų, juos vėliau pamatysime. Kai dėl paties žemės arimo, jos dirbimo, tai turime pasakyti, kad žemė juk ne vienoda. Yra tokio dirbožymio, kuris puikiai pats gali susireguliuoti. Bet šiaip mes juk norime išnaikinti pidžolės. Tai yra pirmasis tas sluoksnis. Tas e, pidžolės taip, taip, jas reikia naikinti. Tačiau dirbožėmį nebūtina tam e, įdirbti mechaniniu būdu. Daug Europos parlamento narių kalbėjo apie žalinimą. Nežinau, ar tai didina, ar sumažina biurokratiją. Na, jos mažinimas šiaip yra svarbiausias tikslas. Tačiau norėčiau pasakyti, kad šio tipo žemės ūkis e, kai kalbama apie žalinimą, sėjomainas ir taip toliau ir panašiai, apie tuos dalykus kalbama ir e, minint stausų į žemės ūkį. Čia galime pasinaudoti technologijų pažangą. Na ir neprisimenu klaususio pavardės, sako kalbėtoje. Tačiau norėčiau pasakyti, kad žemės ūkio politikos vystimo būdu galima būtų paremti būtent tokį žemės ūkį, nes visi ūkininkai turi bent jau žinoti tą naują praktiką. Juk nepakeisime per dieną klimato ar dirbožėmio, bet žinias kaupti galima. Regioninių lygmenių Taip pat galėtume taikyti dirbožėmio išsaugojimo tas naujasis technikas, atsižvelgiant į klimato sąlygas kiekviename regione. Kai dėl e, to, kaip tausio žemės ūkio būdų galima sutaupyti vandens, E, kaip galima užtikrinti vandens infiltraciją. Na, tai yra tiesa, nes iš tikrųjų žemė netaip suspaudžiama, dirbožėmė vanduo gali lengviau patekti ir tuo būdu netelkšo dirbos paviršiuje. Labai suplūkta dirba e, atsiranda nuolatos dirbant žemėje, arent ir jie aišku nebetitinka tausosios žemės ūkio praktikos. Ir tai be abejo pasakytina ne tik apie mano šalį, bet ir apie kitas valstybės, netgi apie pasaulyje vyraujančią mes tokių tendencijas galėtume pasakyti tą patį. Ponas Tarabella kalbėjo apie tai, kaip geriausiai užkirsti kelią erozijai. Manau, kad kai jau, kai jau ginami Žoliniai augalai, jeigu yra užtikrinamas tinkamas dirbožėmio padengimas, tai jau padeda kovoti su erozija. Kitais atvejais reikės pasinaudoti anksčiau augusių kultūrų atliekomis, nes žemės ūkis taususis prasideda ne nuo sėjimo, bet nuo panaudojimo to, kas liko iš seniau augintos kultūros. Pavyzdžiui, kalbant apie kviečius. Ankstesnės kultūros atliekos yra panaudojamos tam, kad būtų padengtas dirbožėmis ir kad būtų galima e, tinkamai apsaugoti būsimą kultūrą. Na ir apibendrintama galėčiau pasakyti štai ką. Buvo paminėtos bulvės. Tarp mūsų projektų Prancūzijoje Prancūzijos šiaurėje tiksliau padė keli regione. Ūkininkai augina bulves yra šešios, septynios sėjomainos įgyvendinamos. Jie pasiekia puikių, puikių bulvių derlių. Ir gyvendant būtent tokį tausų žemės ūkį, tai yra visiškai įmanoma. Ačiū. Okay, thank you. Gerai, dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju iš klausimus. Aišku, yra daugiau, nežinau, ar sugebėsiu visus atsakyti, bet pamėginsiu kai kurios paliešti. Kas man iš įstrigo atmintyje, tai ekonominis klausimas ir argumentai, kurie iškilo, kai kuriuose klausimuose, na, turbūt mes prastai išaiškinome, kas tai yra taupus žemės ūkis, tai nebūtinai kainuoja daugiau pinigų. Ir ponė referent teigia, kad tai ekonominio požiūrį neįmanoma. Ponas Lostos sakė, kad brangu įgyvendinti, tai Prancūzijoje, na, liūdna girdėti, kadangi pona Agniu yra teisus. Dabar Junktinėje karalystėje, kurie įmasi mažesnio arimo reikalaujantį dirbimą, jie tai daro dėl to, kad sutaupytų ir kainų, ir kaštai mažesnė būtų ir darbo jėgos taupytų. Ir netgi jeigu derlius yra šiek tiek mažesnis, vis dėlto pelnas yra didesnis. Tai, manau, dėl šios priežasties, bet jau jungtiniai karalystiai taip yra, galbūt netai Prancūzijoje. Tai įdomu sužinoti. Na, žinoma, ūkininkai nesims naujų praktikų, juk tai bus ekonomiškai nenaudinga, bet kai jie pradėjo jas taikyti, Junktinėje karalystėje tai darė grinai dėl ekonominių priežasčių. Buvo klausimų apie tai, kodėl tausti žemės ūkis naudojamas plačiau negu ekologinis. Ir aš apie tai kalbėjau šiek tiek savo prezentacijoje, kad orga, Mm, ekonominiam žemės ūkiu kyla mm, iššūkių. Kalbant apie e, tradicinį e, žemdirbystį, jie naudoja herbicidus mm, piktžolių kontroliai, o ekologinėme žemės ūkyje yra daug sunkiau, kadangi yra e, sunkiau komuoti su piktžolėmis ir mes tyrimuose nustatome, kad ekologinė žemdirbystė jeigu jie renkasi Tausti žemės ūkio yra didesnė kova su, su pikžolėmis tiek daugiametėm, tiek vienmetėm. Bet tai ne visuomet reiškia, kad derlius bus mažesnis. Kartais tai reiškia, kad bus tiesiog daugiau pikčiolių. Todėl ekologinėse sistemose turėtų būti pasirinkamas tinkamas arimo būdas. Ir kaip sakė ponas Agnių, pagrindiniai šakniavaisiai ir reikalingi jiem reikalaujamas e, kitoks žemės ūkio dirbimas, dirbimas ir e, siekiama tiesiog pikžalės išnaudoti arimo būdu, iš, išnaikinti arimo būdu, kaip sakiau, ekologinėms sistemams. E, gali būti pritaikomas taustusi žemės ūkio metodas. Taip pat dėl taustų žemės ūkio arba ekologinio žemės ūkio pasirinkimą. Aš kaip sakiau, sistemą reikia pritaikyti, kad ji būtų ekologiška. Taip pat e, kanapių vaidmo gerina dirbos kokybę. Na, nežinau, bent jau kiek žinau, prieš keletą metų buvo auginamos jos plačiau, bet dabar mažiau yra auginamos. Buvo kalbama apie glifosatą ir kitus, jis yra pakeičiamas, tai jeigu vienas bus uždraustas, tai bus parengti visi kiti, kurie atliks tą patį vaidmenį. Ir apie poveikį aplinkai mes nežinome, tai apie tai reikėtų pagalvoti. Na, bijau, kad kažkam gal praleidau. Na, ko gero, ko gero atsakiau pagrindinius klausimus. Labai ačiū už gerus klausimus ir nuomonės aš tikrai džiaugiuosi, kad žmonės galvoja apie tą sudėtingą klausimą, kur šiandien analizuojam. Bar, bardzo dziękuję. Labai ačiū. Na, aišku, kitaip negali būti. Tai yra Žemės ūkio komitetas. Dėkuoju gerbiamoms ponioms ir dabar kviečiu kitus ekspertus. Taigi dar kartą labai dėkuoju kalbėtojams ir kitus du ekspertus kviečiu užimti vietas. O tuo tarpu norėčiau paminėti, kad pas mus lankosi pana Elizabeth Jėglė, kuri buvo su mumis per ankstesnės kadencijas ir parengė daug, įstat, daug teisės aktų projektų, Ji dirbo nu, gyvūnų gerovės e, srityje. Džiaugiamės, kad jūs radote laiko ir galėjote atvykti pas mus. Labai ačiū už apsilankymą ir sveikinam dar kartą atvykus. E, kiti kalbėtojai bus, kaip jau minėjau, bus ponai ekspertai, ponia Eva Toremoha iš Pablo de Alavid universiteto Sevilijoje ir po to pasisakys ponas Hector Molina Fabra. Taigi, gerbiama ponė, pirmiausia žodis jums pagal darbo turkį. Muchas gracias por la, por la invitación. Eh, me temo que. Dėkuoju, <clears throat> kad mane pakvietėte čia pasisakyti. Aš dėja turėsiu palikti šią salę po 20 minučių, nes manęs laukia skrydis, todėl pasisakysiu labai trumpai ir pabandysiu trumpai atsakyti ir jūsų klausimus, jeigu pirmininkas man leis tai padaryti, be jokios abejonės. Aš esu iš ekologinės e, žemės, ekologinio žemės ūkio, agroekologijos srities. Ir be jokios abejonės aš e, labai e, pasisakau už tausų į žemės ūkį, nepa, tausų į žemės ūkį, nepaisant to, kad e, galėčiau ir šiek tiek kritikos išsakyti ir e, rekomendacijų. Pirmiausia, pa, pabandysiu paaiškinti, kodėl ekologinis žemės ūkis gali būti, gali pasiūlyti tam tikrų sprendimų. Mes dabar esame perinamąją laikotarpį, nes tradicinis žemės ūkis nėra tvarus. Ko gero, tai pripažįsta daugelis. Taigi reikia kovoti su klimato kaita, ir dalis žemės gyventojų alksta. Taip pat reikia kartų problemą, kartų iššūkį atremti žemės ūkiją tiek Europoje, tiek Amerikoje, tiek Azijoje, tiek Latino Amerikoje. Taigi, jeigu nepakankamai ūkininkų bus, tai kaip tada prasimaitinsime? Todėl reikalinga yra aiškiai sisteminė vizija šioje srityje. Reikia atsižvelgti į visus elementus e, ir pasižiūrėti, kaip geriausiai įmanoma išmaitinti e, žmoniją. Taigi reikia atsižvelgti ir į klimato kaitą, ir į tvarumą, ir į kartų kaitas, ir pan, kaitą ir panašiai. Taigi, pirmiausia, koks skirtumas tarp ekologinio žemės ūkio ir tausojo žemės ūkio. Uh, poveikis tausiojo žemės ūkio yra dirbožėmiui. Na, o ekologinės žemdirbystės, žemdirbystės atveju, tai čia yra atsižvelgiama ir į vandenį, ir į bio įvairovę, ne tik tai į e, dirbožėmį, tik ne vien tik tai dirbožėmis čia svarbus yra. Nes e, yra dirbama net ir su, pavyzdžiui, vandens baseinų užterštumu. Na ir štai, tarkime, tausiajam žemės ūkiui yra sklypai svarbus, na, o mums teritorijos, taip sakant, peizažai. Žemės ūkio jau nebe plotai čia svarbus būtų, o teritorija. Taigi reikalingas, reikalingi yra sisteminiai pokyčiai Na ir be jokios abejonės visos turimos žinios bei informacija turi būti integruota į ekologinį žemės ūkį. Kai kalbama apie kultūras, tai že, ekologinio žemės ūkio atveju čia yra e, turima galvoje keletas kultūrų, tai yra jų sejomaina siekiant išvengti erozijos. Mums reikalingi moksliniai tyrimai, reikia ieškoti e, sprendimų, kaip pakeisti herbicidus nes taip šiuo metu yra netoksinės, netoksiškos trašos e, naudojamos na, tausiajame žemės ūkija cheminės trašos naudojamos. Taigi mes kovojame už tai, kad trašos būtų netoksiškos. Be jokios abejonės mes nesakome, kad visi turi pasirinkti ekologinį požiūrį, tačiau mums bent jau tai būtų toks pirmasis etapas - netoksiški herbicidai ir pesticidai. Privalumai kokie būtų e, erozijos sumažėjimas, būtų didinama įvairovė ir maistingosios medžiagos būtų išnaudotos ir produkcija ta sistemos būtų e, išlaikoma. Taigi, kuo e, autonomiškesnė yra ta sistema, tuo yra atsparesnė ir atsparesnė yra būtent klimato kaitai ta sistema. Mes sumažiname taip pat ir vandens taršos lygį, kaip jau ir sakiau. Taigi dabar sugrįžkime prie to palyginimo, koksgi yra gamtos vaidmuo. Tausiajame žemės ūkėje gamtos vaidmuo yra toks pasyvus daugiau, nes žmogus dirba su konkrečiu žemės ūkio plotu. Na, o ekologinėme žemės ūkyje čia kiek plačiau tai žiūrima, tai yra gyva sistema. Ir e, čia turi atsirasti tokios reguliacinės funkcijos gamtos. Aš nesakau, kad dirbožėmis turi viską padaryti. Ne, reikia tiesiog tirti, bandyti, ieškoti, kaip uh, kaip įmanoma tvaresnėmis priemonėmis užtikrinti taus, ekologiškumą. E, tausiajame žemės ūkija yra kaupiamas CO2, na, o ekologinėme žemės ūkija būtent organinių medžiagų, medžiagų dėka, būtent derlingumo dėka, nes tai yra svarbiausia ekologiniam žemės ūkiui. Taigi mes kartu didiname ir įvairovę. Ne vien tik tai kitus aspektus. Taip, čia reikia techninių žinių, tačiau labai svarbu yra pritaikyti viską prie vietos sąlygų. Reikia žinoti, koks regionas, koks klimatas, kokia yra ankstesnė žemdirbių ūkininkų patirtis šiame regione tam, kad uh, būtų sprendimai surasti. Taigi tie sprendimai ne vien tik tai biofiziniai, bet ir kultūriniai turi būti. Dabar produkcijos autonomija. Siekiant kovoti su badu turime didinti produktivumą, produkciją. Ir tai reikia daryti tvariai. Tačiau man atrodo, kad tai nėra tvaru, jeigu ir toliau naudojamas ankstesnis tas senesnis modelis. Todėl reikia skatinti novatoriškas, visas novatoriškas priemonės ir technologijas. Žemės ūkis turi, kaip ir tiksliuoju, labai, tik, labai tiksl, tikslės rytimi tapti. Tausus žemės ūkis kalba apie tvarumą, na, o mes apie sistemiškumą ir integravimą nes ne vien tik tai ploto likimas mums rūpi, bet būtent tas plotas e, platesnėje teritorijoje. Taigi mūsų vizija yra daugiau tokia sisteminė ir integruojamoji požiūrį paremta. Taigi reikia atsižvelgti į keletą aspektų, todėl kad lininis požiūris taip jis e, padeda siekti tobulumo, tačiau gana ribotas yra siekiant tvarumo. Lyginant konvencinę ir ekologinės sistemas, e, paaiškėjo, kad ekologinis žemės ūkis 30 procentų yra veiksmingesnis, kaupiant CO2 pirmuosiuose 30 cm. Taipogi yra veiksmingiau energija naudojama ir geriau e, vanduo e, sukaupiamas dirbožėmėje, todėl ir atsparumas sausrai didėja. O taipogi ir potviniams bei uraganams. Na, o kas dėl produktyvumo, tai kol kas mūsų derlingumas yra mažesnis, žemesnis nereikėtų čia dabar iliuzijų jokių turėti, tačiau e, tam tikrais aspektais mūsų rezultatai geresni, lyginant su tradicinė žemdirbystė. Taigi mūsų laukia dar daug darbo, tačiau mūsų vizija yra sisteminė. Sistemiška. Štai pavyzdžiui, e, maisto įpročių pasikeitimas, maitinimosi įpročių pasikeitimas. Štai tarkime, 9 milijardai žemės gyventojų negali vienodai daug mėsos, tarkime, valgyti arba vienodai maitintis. Mes turėtume taipogi atsižvelgti ir į kitus aspektus, tokius kaip, tarkime, atliekų mažinimas pasauliniu lygiu. Jeigu pavyktų optimizuoti ir į sistemą, tai įtraukti. Tai situacija būtų kitokia. Na ir gamybos sistemos dabar kokiagi būtų, koks būtų, kokiagi būtų koncepcija. Čia dabar ta įžymoji, įžymioji partnerystė yra labai didelis žingsnis į priekį. nes yra vertikalus ir horizontalus integravimas į maisto grandinę dabar. Taigi tai yra labai sudėtingi procesai, tai yra labai e, sudėtingas tinklas ir pokyčiai čia labai pamažu e, bus įgyvendyti. Galbūt ne 2020 ar 30 metais tai pavyks padaryti, gal tik tai kokiais 50 metais. Tačiau tam reikės investuoti ir skirti nemažai lėšų į mokslikslių moksliniams tyrimams. Ir būtent ES dėka mes jau turime antrąjį ramstį ir taipogi finansuojamus e, mokslinius tyrimus. Dėkuoju. Kadangi ponė spaudžia laikas, tai jeigu kas nors turėtumėte e, užduoti klausimų, poniai, tai padarykite tai dabar. Prašom, ponė Angiljera. Yo quisiera preguntarte, gracias presidente. Noriu paklausti. Dėkoju, padėprimint, labai konkretus klausimas. Suprantu, kad kalbant apie ekologinį žemės ūkį, pirmasis, pirmoji fazė siekiant tokio ūkio būtų tas taususis žemės ūkis. Bet aš nelabai gerai supratau, ką reikėtų daryti, kiek suprantu, tausio žemės ūkio ir ekologinio žemės ūkio sambuvis, nežinau, ar yra labai teisingas dalykas. Iš pradžių aš maniau, kad taip ir turėtų būti, bet dabar abejoju. Kaip Jūs manote, kokia turėtų būti pirmoji fazė? Atsakymas. Be abejo, mums pirmiausia reikalingas gyvas dirbožėmis su reikiamam organinėm medžiagom. Tad visos tausio žemės ūkio technikos ir metodikos gali būti naudojamos. Taip mes sumažintume nuodingų produktų naudojimą ar sumažinti tokių medžiagų naudojimą, kurios sumažina fauną dirbožėmėje. Pavyzdžiui, kai kurie herbicidai yra mirtini bitėms. Mes, kai dėl dirbožėmio apsaugos esame visiški sąjungininkai, tačiau kai kalbama apie taršą, apie cheminės medžiagas, mes norime siekti daugiau, norime labiau pasirinkti sisteminį e, požiūrį susijusi su žemės ūkio vystimu. Kai dėl atliekų, pavyzdžiui, žemės ūkio, jeigu būtų galima jas e, kompostuoti, tai būtų puiku. Paskui tas kompostas vėl būtų įterpiamas į dirbožėmį ir tai be abejo leistų sumažinti gamybos sąnaudas. Pone Šrair, prašau, dėkoju, pone pirmininkė. Na, iš tikrųjų, pranešimas mums yra labai įdomus. Jūs kalbėjote apie 2050 metus. Tačiau jie jau šiandien turi gyveninti nitratų direktyvą. Lygiai taip pat tokia situacija yra Vokietijoje. O jūs mums štai kalbate apie žemės ūkį, kuris būtų paremtas dirbožėmio gerinimu. Aš manau, kad visi ūkininkai jau tai daro, tačiau iš to kyla visai lė problemų. Ką daryti, kad tie žmonės nenutrauktų ūkininkavimo? Kalbu apie Olandiją, Vokietiją ir kitas šalis. Ūkininkai nuolatos prisitaiko, tačiau politikai ištraukia iš kažkur kitų skaičių, kitų duomenų, kitų reikalavimų, kurių ūkininkai turi laikytis. Dėkuoju, paskutinis klausimas. Čia buvo paskutinis klausimas, prašom atsakyti. Atsakymas. Na, nežinau, ar teisingai supratau. Juk kiekvienai politikai reikalingi tam tikri laikotarpiai, nes tokia didžiulė, e, tokia didžiulė teritorija kaip Europos būdingi labai dideli skirtumai įvairiose teritorijose. Tad dėl to ir kalbu apie 2050 metus, nes noriu kalbėti e, pakankamai realistiškai, nenoriu čia kalbėti apie neįmanomus dalykus. Juk niekas negyveno tik e, iš duonos vandens ir svajonių. būtina matyti, kokią politiką taikysime artimiausius 3-5 metus. Tačiau tuo laikotarpiu jau dėkime didesnį atvirumą žemės ūkio politikos srityje, o galimybių juk tam yra. Ir tos naujos galimybės turėtų būti siejamos su kitomis sritimis. O aš norėčiau tiesiog pasėti savotiškai tas idėjas, kad jos ateityje duotų vaisių. Ir norėčiau jūsų paprašyti irgi elgtis lygiai taip pat. Dėkoju, linkime gero, gero kelio. Atsiprašau labai, ačiū. Taigi dabar e, prašytume ir kviestume paskutinį e, ekspertą, pana Hektor Malina Fabro. Gerbimas profesorių, prašome, 10 minučių jums skiriama. Hola, buenas tardes, señor presidente. Muchísimas gracias. Eh... Dėkoju. Ačiū, pirmininkė. Žemės ūkio komitetas yra labai svarbus. Labai džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šiame posėdėje. Ir mm, dabar mane pristatėte kaip profesorių. Prieš mane kalbėjo ekspertai. Taip, aš esu profesorius, bet taip pat norėčiau, kad mane vadintumėte ir ūkininku, nes ūkininku esu ir gyvenu išskirtinai iš žemės ūkio. Ir tik tai šiek tiek laiko praleidžiu dirbdamas kaip dėstytojas. Taigi mes turime, dirbame su keletą projektų. Vienas iš jų buvo pristatytas 2012 metais jaunųjų ūkininkų kongrese. Šio projekto tikslas yra užtikrinti gerą, sveiką ir švarę aplinką e, mūsų visuomeniai. Šio projekto tikslas yra maksimalus vandens naudojimo sumažinimas, augalų prie to pritaikymas ir tinkamas dirbožėmio valdymas. Taip mes galime kovoti su kai kuriais kenkėjais ir augalų lygomis. Taip pat daug dirbame ir su naujosiamis technologijomis, daug jas naudojame. Mes e, gyvename šalia ūkių ir galime labai e, paprastai ir greitai patikrinti, kaip viskas veikia. Taigi tai yra labai atsakingas, e, atsakomybė paremtas projektas, nes labai aukšti etikos standartai. E, Šį projektą 100 procentų finansuoja privatus kapitalas, jokios kitos paramos nesame gavę. Mes manome, kad esame pasirinkę tinkamą kelią, nes mes geriname situaciją sistemų ir kultūrų prasme ir geriname taipogi mūsų planetos ir apskaitai mūsų visų aplinką bei ateitį. Kaip jau ir sakiau, tai yra išskirtinai privačių lėšų finansuojamas projektas. Kai tik tai kalba pasisuka apie žemės ūkį, na, labai džiaugiuosi, kad e, kalbu paskutinis, galėjau jau visus išklausyti. Aš e, skaidrių neparengiau, Taigi, labai įdomių žodžių išgirdau. Nitratų, glifosatų. Daug įvairiausių medžiagų buvo paminėta, kultūrų buvo paminėta. Na, o štai 2016 metais šiandien vis dar apie kai ką nekalbama. Nekalbama apie sveikatą, nes mes gyvename turtingame žemynė, gyvename Europos Sąjungoje. Ketvirtadalis e, žmonių serga vėžiu ir su laiku tas procent, tie procentas didėja. E, diabeto e, antrojo ypatingai tipo diabeto, diabetų sargančių žmonių vis daugėja, ypatingai vaikų daugėja tarpę šios lygos. Taigi tai yra turtingų šalių lygos. Na, prieš atvykdamas čia bandžiau pagalvoti, kasgi yra Europa. Atsakymą radau e, www.europa.eu svetainėje. Joje yra sakoma, kad tai yra unikali ekonominė ir politinė sąjunga. Šios sąjungos tikslas yra paskatinti ekonominį bendradarbiavimą. Ir kai tarpusavio priklausomybė ekonominė auga valstybių narių, tai tada sumažėja konfliktų tikimybė. Tai yra didelė vieninga rinka, kurios tikslas yra pilnai išplėtoti savo potencialą. Na, o aš dabar iš to uh, E, kaip ir daryčiau išvadą, kad ispanai turi galvoti kaip portugalai, portugalai kaip olandai, olandai kaip belgai ir panašiai. Yra daugybė vyriausių kombinacijų tų. Na ir mūsų tikslas yra pasiekti vienodo empatijos lygio ir tapti stiprią sąjungą. Kodėlgi apie tai kalbu? Mano regione, mano regionas gyvena išskirtinai iš citrusinių vaisių. Na, o štai spaudoje matome, kad e, Bruselėje yra nuspręsta e, Mar Maroko citrusiniams vaisiams plačiai duris atverti. Arba, pavyzdžiui, sakoma, kad e, Briuselis nusprendė Pietų Afrikos e, citrusiniam vaisiam sumažinti muitus. Arba, kad, pavyzdžiui, Maroko citrusiniams vaisiams apskritai muitai panaikinti. Taigi, Tokios antraštės spaudoje. Tai nieko bendro neturi apie, su tuo, ką mes dabar apie čia kalbame. Mano regione jau maždaug 150 metų yra auginami mandarinai ir matome, kad e, visame pasaulyje ši kultūra labai svarbi. 25 5 procentai dabar dirbamos žemės mūsų regione yra apleista. apleista. Taigi dirbožėmis yra apleidžiamas, užterštas, e, požeminiai vandenys teršiami ir taip mūsų visuomenė nėra patenkinta, nėra laiminga, bent jau ne visiškai. Na ir dabar norėčiau pasakyti, pa, pa, padiskutuoti apie tai, kasgi yra ūkininkas. Aš esu ūkininkas, mano seneliai buvo ūkininkai. Na ir tuo metu <clears throat> labai paprasta buvo pasakyti, kas yra ūkininkas. Ūkininkas tiesiog savo aplinką e, bandė aplink, savo aplinkos žmonės padaryti laimingais tiesiog. Nebuvo tų visų cheminių tomatų. Aš nežinau, ar žinote, kas yra Valencijos paelija. Štai pavyzdžiui, limos pupelės yra naudojamos tam patiekalui. Na ir štai šiandien iš Pietų Amerikos daugiausia tos pupelės gaunamos. Taigi importas dabar tampa svarbesniu už vietos produkciją. Taigi ūkininko darbas turi būti oriu ir saugančiu savo aplinką bei sveikatą. Kaip jau ir sakiau, sakiau, sveikatos problemos e, mūsų visuomenėje tik tai didės. Pagal ES standartus aš esu jaunesnis negu 40 metų ūkininkas. Ir štai nuo 79 metų matome, tiksliau 79 metais 20 e, procentų ūkininkų buvo jauni E, jaunesni nei 35 metai. Na, o šiandien rezultatas tik tai 5,5 procentų. Ir daugiau nei 30 procentų tų ūkininkų yra vyresni nei 65, 65 metų. Jeigu situacija nepasikeis, jeigu nebus sukurta realių darbo vietų, nes buvo daug kalbama apie krizę, tai ko gero toli, tai prie, prie nieko gero to, tai nenuves. Ko gero, mūsų ES žemės ūkis savo galiojimo e, pabaigos datą pasieks. Kaip kad jau girdėjau, svarbiausia čia būtų išgelbėti nykstančius augalus arba, pavyzdžiui, e, naudojančius mažiau vandens augalų, augalus naudoti. Šiandien 60 procentų sėklų e, kontroliuoja 6-7 įmonės visame pasaulyje. Prieš 40 metų tūkstančiai šimtai tų įmonių buvo. Lygiai tas pats su pesticidais ir fitosanitarniais produktais. Kaip žinia, beveik 100 procentų e, MGO priklauso vienai dideliai e, tarptautiniai įmoniai ir praktiškai ūkininkai yra tos įmonės vergai, nes turi ir sėklas, ir patentus, ir e, viską pirkti iš tos pačios įmonės. Prieš trejus metus Valencijos e, regione pasirodė nauja publikacija, kurioje sakoma, kad decipilbur ir metanas 2003 metais ES uždrausta medžiaga E, buvo, taigi buvo sakoma, kad tas herbicidas e, tam tikrose miestuose, pavyzdžiui, Alziroje 45 met, tūkstančių e, gyventojų mieste atsirado tos medžiagos. Ir štai, pavyzdžiui, upė to miesto buvo tiek užteršta, kad vandens neįmanoma buvo gerti iš jos dėl to herbicido naudojimo. Noriu Tik tai štai ką pasakyti. 179 kg maisto e, yra išmetama vienam gyventojui per metus. Taigi milijonai tonų. Milijonai CO2 tonų dėl to nereikalingos randa. Tai yra maistas, maistinės medžiagos, kurias mes laikome atliekomis. Taigi, dabartinė situacija turėtų teigiamesnių rezultatų pasiekti, nes e, dabartinė sistema dabar pasiekė savo ribas. Monokultūros, e, dirbožėmių erozija, e, oro užterštumas, su tokiamis problemomis susidarėme. Taipogi ir vandens užterštumas, tą reikėtų paminėti, jūrų, vandenynų užterštumas. Mes priklausome nuo iškastinio kūro ir įmonės tuo manipuliuoja. Taigi aš kaip pilietis pageidaučiau, kad jūsų kadencijos parlamentarai, mes už jūs balsavome, žengtų e, į priekį ir bandytų pasie, pakeisti situaciją. Kaip kad sakė parlamentarė iš Olandijos, visi pokyčiai yra progresyviai atliekami, tačiau mums lieka vis mažiau laiko. laiko. Jeigu visuomenė be etikos, be altruizmo ir be pagarbos gamtai bando, savo, s, s, s, bando kurtis, tai ji yra pasmerkta susinaikinimui. Ačiū. Labai ačiū, labai trumpi klausimai. Pone Agniu, labai trumpas klausimas, kadangi laiko neturim. Na, iš tikrųjų, kalbėtės prašė sprendimą, aš galiu pasiūlyti, jeigu norit daryti tai, ką planuoja daryti, tai mes turim mokslininkų visame pasaulyje, kurie naudoja augalų bei e, platinimo metodus ir jie daro viską, ką jūs planuojate daryti. Ir e, GMO yra smerkiame šiame parlamente, bet vis dėlto jie padės jums sumažinti naudojimą ir padės sumažinti žalą dirbai, dirbus paviršiaus ir sumažinti pesticidų naudojimą, bet labai nedaug, tik išskyrus mane ir dar keletą sako, jokių būdų nieko ne, nepanaudosim ir galiausia mokslininkai parengia inovacijas, bet jeigu mes sakysim, kad tai nesąmonė, tai, tai ne, nieko neverta, tai mes niekur toli nenueisim. Dėkuoju atrodo, daugiau niekas neprašo žodžio, tai labai trumpai paprašysiu atsakyti. Moment, jeszcze pan poseł Gresal, bardzo krótko. Dar e, ponas norėjo paklausti. Dėkuoju už prezentaciją. Ši prezentacija, ką yra susijusi, kaip susijusi su tausiuoju žemės ūkiu, aš nelabai supratau na, jūs galbūt galėtumėte pateikti aplinkos saugos pranešimą kitam e, komitete, bet e, klausimas, kodėl jūs mums tai pasakojat? Bardzo proszę o krótką odpowiedź. Bardzo proszę. Sí, volviendo a la, a la segunda intervención. Eh... Dėl antro klausimo. Na, aš norėjau pažiūrėti, kokios yra tiesiog šaknis tų nu, problemų, visuomenės problemų priežastis. Na, aš nesu iš tų, kurie e, galėtų pasiūlyti sprendimus. Na, aš galėjau, norėjau tik tai nurodyti, kokia dabar yra situacija, e, kokias padėti papuolusi mūsų visuomenė ir kad tarša apima visus lygmenis. Kaip sakiau, mes užsiimame žemės ūkį, kuris gerbia aplinką. Mes, pavyzdžiui, netaikome arimo metodikų. Aš papasakoju apie sistemą, kurią naudojame mūsų ūkyje. Mes maitinamės ir gaminame naudodami tinkamas praktikas, tai yra tausų žemės ūkio praktikos. Na, galbūt aš sakiau, kad aš bandau surasti sprendimą, galbūt e, geriau aš būčiau taip apie tai kalbės kitame posėdėje, bet, kaip sakiau, aš norėjau tiesiog tiek informaciją, o ne sprendimus siūlyti. Na, Dabar čia buvo nuomonių pasikeitimas tarp dviejų e, ūkininkų. Vis dėlto suteiksiu žodį komisijos atstovui, kad jis trumpai sureaguotų. Ponas, kad labai trumpai. E Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Norėčiau priminti, kokios yra bendros žemės ūkio politikos priemonės, kurias turim ir kurios gali padėti šiandien minėtas idėjas įdėkti. Norėčiau priminti bendrą žemės ūkio vystimo politiką, ten yra numatyta įvairių aplinkos saugos priemonių, kurios leidžia vietose taikyti technologinės įvairias priemonės. Taip pat norėčiau priminti, kad kaimų vystimo, žemės ūkio politikos vystimo tikslai leidžia uh, plėtoti tausią žemdirbystę ir galėtų, galė, že, tamsų, t, t, e, tausų žemės ūkį ir galėtume dirbti šią linkmę. Prie šių aspektų jau yra dirbama. Tai jau tai, e, tai rodo ir tas faktas, kad yra parengti kai kurie dokumentai, kurie buvo labai pozityviai ūkininkų įvertinti. Na ir galiausiai Norėčiau pasakyti, kad dirba operatyvinės grupės, jos kūrėsi ir gali suvaidinti esminį vaidmenį skleidžiant tas naujas technologijas. Ir galiausiai, jums leidus, norėčiau užduoti keletą klausimų. Pirmasis būtų toks, kai kalbam apie 10 procentų emisijų ir sakoma, kad ties 10 procentų emisijų yra iš dirbožėmio, tai kiek iš tikrųjų kyla tos tomis iš dirbožėmio. Klausimas turėtų būti nagrinėjimas detaliau. Ką ekonomiškai duos tos jūsų minėtos naujos žemės ūkio technikos? 19 procentų bus sumažintos sąnaudos, bet ką tai reiškia ūkininkui, jo pajamų požiūriu. Tai yra labai svarbus dalykas. Na ir galiausiai norėčiau pamėginti suprasti. Kiek kainuoja visa tai? Kiek kainuoja CO2 e, sukaupta kiekviena tona? Ar tai yra brangu ar ne? Nes tai reiškia ir svarbius politinius sprendimus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, problema, kadangi pirmą kartą toks atvejis, kad komisija užduoda klausimą. Komisija paprastai viską žino ir, ir viską pasakojo. Šiandien komisija klausia. Aišku, labai dėkoju, tai nauja kokybė. Jeigu kas nors galėtų, na, atsakyti bent jau trumpai, tai būtume labai dėkingi. Pone profesorė, prašom, žodis jums. Um, yeah, actually... Na, aš norėjau, kaip ten bebūtų, paprašyti jūsų galimybės kalbėti apie e, sekvestravimo, anglės sekvestravimo ir apie tausų žemės ūkį ir anglės sekvestravimą. Na, tai čia reikėtų sargiai žiūrėti, kalbėti, kalbant apie klimato pokyčius, kai kalbam apie anglės išsaugojimą dirboje, kadangi neturim pakankamai įrodymų yra didesnė anglies koncentracija viršutinėse dirbos sluoksniuose, bet, pavyzdžiui, einant gilyn, tai nebus didelių kiekių. Tai tikrai labai sunkus klausimas ir mokslininkai sutinka, kad čia reikia labai atidžiai žiūrėti, kalbant apie e, anglės sekvestravimo naudą e, tausiame žemės ūkėje, bet aišku, jeigu yra mažesnis kūros suvartojimas, mažesnis degalų suvartojimas, tai jau yra geras dalykas. Toliau ir šiltam efektą sukeliančios dujos ir tai reikia įtraukti į tą lygti vadinamą. Tai atsakymas nėra paprastas. Negaliu kalbėti apie tai, kaip galime naudoti anglės sekvestravimą tosiam žemės ūkyje. Bet galbūt mano kolegė galės pasakyti kažką. Dėkuoju, čia irgi galiu pasakyti labai trumpai. Norėčiau priminti, kai kurios duomenys arba informacija, kurią turim, tai yra patikimi duomenys iš mūsų tyrimų ir projektų. Ir mes manome, kad kai kalbam apie anglės sekvestravimą dirboje, tai yra 20 kartų didesnis negu emisijų sumažinimas. Ir toks rezultatas, tokios yra pasiekmes. Mm, jeigu yra sustabdamas dirbtas tarimas. Tai tyrimas buvo atliktas Ispanijoje. Dėkuoju, aš turiu pasakyti, kad mokslininkai, mokslo atstovai irgi sakė, kad reikia elgtis labai atsargiai. Taigi labai dėkuoju, dėkuoju gerbiamums ponioms, dėkuoju visiems ekspertams. Buvo tikrai labai įdomi informacija, daug ką sužinojome ir tikrai esame turtingesni ir galėsime ateityje tęsti diskusijas. O dabar kviečiu pereiti į salę 1G3, kar, bus posėtis kartu su moterų komitete. Taigi, kaip sakiau, pirmame aukšte 1G3 salė. Dar kartą dėkoju. Thank you.